dėl sankcijų taikymo žmogaus teisų pažeidimus jau yra 78 asmenys iš Irano. Ačiū. Dank, Herr Kommissar Dali. Zum Abschluss der Aussprache. Dėkoju komisijos nariui Dali. Yra pateikti septyni pasiūlymai priimti rezoliuciją. Baigiame diskusiją šio klausimu. Balsuosime dabar. Bet pirmiausia, balsuosime dėl saugumo padėties Sahelio regione. Septyni pasiūlymai dėl rezoliucijos ir viena bendra rezoliucija, kurią pateikė šešios frakcijos. Balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar Balsuojame dėl nebaudžiamumo atveju Filipinuose. Matote pasiūlymus dėl rezoliucijų. Yra sep... pateikti septyni pasiūlymai dėl rezoliucijų. Ponas Silvestris paprašė vardinio balsavimo šio klausimo. Ar kas nors prieštarauja tam? Ne? Tada vyks vardinis balsavimas. Aš neturiu kortelės. Balsuoti pradedame. Gal Albertai galėtų man padėti, nes kortelė esu pasidėjęs savo vietoje. 144 vietoje. Žinoma, kitomis aplinkybėmis negalima leisti kitiems asmenim balsuoti jūsų vardu, bet čia tikiuosi jūsų atleidimo. Ar visi balsavote? Matau, kad man atneša kortelę. Labai ačiū. Tik labai prašau jūsų kantrybės. Taigi nepažeidėme jokių taisyklių, balsuoju savo vardu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. pritarta vienbalsiai trims asmenims susilaikius. Dabar balsuojame dėl etninių mažumų padėties Irane. Yra pateikta ben, bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos. Pirmas pakeitimas atsiimtas, bet turime balsuoti dėl septinto punkto pradinio teksto ir ponas Postelt nori pateikti pakeitimą žodžiu. Mes čia kalbame apie dis, ne šiitų musulmonų diskriminaciją ir persekiojimą. Jie minimi prieš Bahajus. Taip pat, e, ar mes nenorime kalbėti apie krikščionius, azerus ir asirų mažumas? Taigi mes siūlome kitokią formuluotę. Persekiojimas religinių mažumų persekiojimas, pavyzdžiui, nešeitų musulmonų, asirų ir kitų krikščionių grupių bei bahajų. Toks yra žodinis pakeitimas. Mes konkrečiai minime asirus, krikščionis ir kitas mažumas. Ačiū. Ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Ne. Tada balsuojame dėl pradinio teksto su pakeitimais. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dabar galutinis balsavimas dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos su pakeitimais. Balsavimas vardinis, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta vienbalsiai, tik du nariai susilaikė. Baigiame balsuoti. Pone De Kaiser. Balsavau, bet turbūt per greit ištraukiau savo balsavimo kortelę ir užgeso aparatas. Aš nežinau, ar mano balsas buvo užskaitytas. Tiesiog norėčiau tada žodžiu tai pasakyti. Pasitikrinsime ir pasirūpinsime, kad jūsų balsas būtų įtrauktas. Taigi, EP EPP ir socialdemokratų frakcijos vardu yra pateikti kandidatai į delegacijas ir komitetus. Ponas Ulmer, Envi komitete, Tran komitete ponia Kosa ir Agri komitete ponas Andrėjau. Ar kas nors prieštarauja? Ne. Šie asmenys yra paskirti. E, šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamentui kitos sesijos pradžioje. Jeigu niekas neprieštarauja.